Su darbo atvarkės klausimas. Yra taip pat susijęs su komisijos pirmininko pavaduotojas ir sąjungos yra susigaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškumu. Šį kartą kalbama apie Izraelio vyriausybės sprendimą plėsti gyvenvietės vakarų krante. Tai yra kita mūsų darbo atvarkės tema. Ir dar kartą norėčiau kreiptis į tarybą. Poniai Markulis žodis. Išsakykite savo poziciją nes šį kartą jūs atstovaujate specialiai galiotinę. Vyriausiai galiotinė. Gerbiami parlamentarai, kaip matėte, pirmadienį užsienio reikalų taryba paskelbė išvadas apie artimųjų rytų taikos procesą. Niekas negali bejoti ES poziciją šią gyvybiškai svarbę temą. Tai e, tapo akivaizdu ne tik šiandien tarybai priemus išvadas, bet ir kai e, lapkričio 29 dieną buvo ES vardu paskelbta atitinkama deklaracija. Tiesioginių Izraelio ir palestiniečių dėrybų atnaujinimas, netidėliojant be iš anksinių sąlygų, yra pagrindinis ES noras. Be bejonės tai reikalaus konkrečių žingsnių iš abiejų pusių. Tačiau dabar labiau negu bet kada anksčiau tiesioginės e, ir konstruktyvios dėrybos yra reikalingos, kad pasiektume ilgalaikį e, sprendimą e, sureguliuojant Izraelio ir Palestinos konfliktą ir įvairiausius ieškinius. Reikia konkretaus plano dėrybos pagrindui, tai yra būtina sėkmingam rezultatui. ES yra pasirengusi bendradarbiauti su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir kitomis, tar, kitais tarptautiniais partneriais, įskaitant ir kvartetą. Bendras mūsų tikslas 2013 metais imtis esminių taikos su įsvirtinimo pastangų. Be to, ES bendradarbiaus su visomis valstybėmis, kurios nori e, reikalauti taikos stabilumo ir klėstėjimo. E, mūsų taikos iniciatyva pirmiausia yra siejama su regioninė, pagalb, regioninė parama Izraelio ir Palestinos taikos susitarimui. Abi šalis turėtų vengti veiksmų, kurie kelia grėsmę e, dviejų valstybių sprendimui ir pasitikėjimui. Nuo 2011-2008 metų Venecijos deklaracijos ES teigia, kad gyvenvietės yra nelegalios pagal tarptautinę teisę ir jos trukdo e, siekti taikos. Todėl niekas turbūt nenusteps, nenustebo, kad pirmadienį Europos taryba išreiškė labai gilų nusivylimą ir tvirtą pasipriešinimą Izraelio planams. Jie buvo paskelbti po Junktinių tautų generalinės asamblėjos rezoliucijos e, priimtos lapkričio 29 dieną. Joje sakoma, kad vakarų pakrantės gyvenvietės turi būti išplėstos, įskaitant ir rytų Jeruzalę. Pirmiausia, kalbama apie planus sukurti vadinamąją E1 zoną. ES planas, jeigu jis būtų įgyvendintas, atsiprašau, E1 planas, jeigu jis būtų įgyvendintas, jis sukeltų rimtą grėsmę dėryboms ir galimo rezultato pasiekimui. Tada iškiltų grėsmė tvariam e, konflikto sureguliavimui ir Palestinos e, valstybės ateičiai, nes palestiniečiai nori dviejų valstybių sistemos. ES pareiškia, kad jie atidžiai kontroliuos e, situaciją ir jos platesnius padarinius ir atitinkamai reaguos. Kitaip tariant, ES niekuomet nėra paskelbusi aiškesnio pareiškimo kaip pirmadienį. Tokių planų gyvendinimas turėtų įtakos ne tik Palestinos valstybės perspektyvoms. Jis taip pat įtakotų ES ir Izraelio santykius. Toje pačioje dvasioje ES išreiškė e, pasiryžimą ir įsipareigojimą užtikrinti, kad laikantis tarptautinės teisės visi susitarimai tarp Izraelio valstybės ir ES būtų e, nebejotinai ir aiškiai taikomi ir Izraelio okupuotose teritorijose 1967 metais. Be to yra pakartotas įsipareigojimas užtikrinti tolesnį visapusišką ir konstruktyvų dabartinių ES teisės aktų įgyvendinimą ir dvišalių susitarimų įgyvendinimą ehm, pritaikančios ir gyvenvietėse gyvenviečių produktams. Taip pat ES kreipėsi į Izraelį, kad būtų vengiama bet kokių žingsnių keliančių grėsmę Palestinos administracijos finansiniai padėčiai. Sutartiniai įsipareigojimai, pirmiausia pagal Paryžiaus protokolą dėl e, visapusiško, nevėluojančio, e, prognozuojamo ir skaidraus e, mokesčių, muitų E, įplaukų pervedimo turi būti įgyvendinti. Be to, ES kreipiasi į Palestinos vadovus, kad jie konstruktyviai naudotųsi naudų, naujuoju stebėtojo statusu, kurią, kurį jai suteikė jungtinės tautos. Ir jokių būdų nesimti žingsnių, kurie uh, pagilintų nepasitikėjimą ir dar labiau atitolintų uh, e, dėrybinį sprendimą. Gerbiami parlamentarai, tik prieš tris savaitės kalbėjome apie um, tuo metinius um, neramumus tarp Izraelio ir Palestinos. Ta pati vakarą buvo priimta ugnies nutraukimo sutartis. Pirmadienį užsienio reikalų taryba pirmą kartą turėjo galimybę įvertinti paliaubų padarinius ir e, numatyti galimą ES ateities e, paramą, kad e, E, ugnies nutraukimas nebūtų pažeistas. Kol kas e, paliaubų sutartis laiko e, išlaikyta ir visi susitarimai yra įgyvendinami. ES siekia palengvinti gazos ruožo socialinę ir ekonominę raidą. Lygiai taip pat ginklų kontrabandos į gazos ruožą klausimas turėtų būti sprendžiamas nedelsiant ir efektyviai turėtų būti visapusiškai pripažįstama. Pirmininkas nutrauko kalbėtoją, yra problemų su vertimu, nei visas kalbas yra verčiama. What is your language? Kokios kalbos jūs negirdite? Į prancūzų kalbą nėra vertimo. It works now, as I am informed, so... Man pranešė, kad jau dabar viskas gerai veikia. Atsiprašau, pirmininkė, pra, e, tarybos atstovė. Prašom kalbį. On n'a pas entendu toute la dernière partie. Gana ilgą laiką buvo nutrūkęs vertimas, mes negirdėjome didelės dalies. Okay fully recognizing Israel's legitimate security. Mes visiškai pripažįstame Izraelio pagristus e, saugumo poreikius ir ES pakartoja reikalavimą neatidėliojant e, be sąlygų atidaryti sienos pereimo punktus e, pagalb, humanitarniai pagalbai ir komerciniams produktams iš gazos ruožo. Mes išreiškėme pareiškime, kad esame pasirengę pasinaudoti e, atitinkamomis šalių pastangų remimo priemonėmis, netgi e, galimų ES BAM RAFA misijos atidarimo. ES yra nekarta kartojusi, kad e, iš esmės siekia įtvirtinti Izraelyje saugumą, įskaitant ir uh, E, tai, kad ES nuorat atsižvelgia į regio, grėsmės regiono saugumui. ES niekada e, netilės matydama terorizmą ir smurtą. ES yra keletą kartų pakartojusi, kad e, reikia Mahmud Abbaso E, ir palestiniečių susitaikymo 2011 metais Mahudas Abbasas pasakė, tai e, taika yra labai svarbus elementas e, Palestinos ateičiai, todėl reikia siekti dviejų valstybių sprendimo. Toks sutaikinimas turėtų tiesioginės įtakos padėčiai gazus ruožę. Padėtis tame regione nebus uh, E, subalansuota ir tvari, tol, kol e, šis regionas nebus atskirtas nuo vakarų pakrantės politiškai ir ekonomiškai. Dėkuoju uždėmesi ir dabar tikėsimės Europos parlamento e, priimsiamos rezoliucijos rytoj. Ačiū. Ačiū. Toliau Europos liaudės partijos vardu. Ponas Galerį. Dvi su pusė mintis. Dėkuoju, pirmininkė šiuo metu artimų rytų konflikte. Abiejose pusėse vėl laimi karingosios jėgos. Europos parlamentas siekia dviejų valstybių sprendimo. Tuo turėtų būti suinteresuoti ne tik tai tiesiogiai šiame konflikte dalyvaujančios šalis, bet ir visa ES, visas regionas. Mes negalime reaguoti tik tai į buvusius įvykius ir tik tai leisti deklaracijas. Turime labai aiškiai pasakyti, kokia yra problema. Visų pirma, turi būti įvertinta ir Kalek Mešalio pasisakymai, nepripažinti Izraelio ir atitinkami Izraelio pareiškimai Palestinos atžvilgiu. Izraelis turi teisę egzistuoti ir Mums vis skausmingiau stebėti tai, kaip Izraelio vyriausybė vis labiau sukelia tokį įspūdį, kad jie nesvarbus jos įsipareigojimai ir nieko išskyrus tuščius žodžius iš jos neišgirstame, kai kalbam apie tolesnį taikos procesą. Ir gyvenviečių statyba bet kuriuo atveju yra neteisėta, mes esame tuo įsitikinę teisiškai ir politiškai ir tai kliudo taikos procesai, mes reikalaujame tuoj pat nutraukti gyvenviečių statybą. Aš dėkoju pirmininkaujančiai šaliai, kad aiškiai pasisakė dėl šių dalykų, kas susiję ir dėl uh, palestiniečių lėšų išaldimo. Mes turime aiškiai pasakyti, ko mes tikimės iš abiejų šalių, ko mes tikimės iš Izraelio vyriausybės ir iki kada ji turėtų įgyvendinti tas priemonės. Taip pat mes turime pasakyti, kokiu priemonių mes imsimės, jeigu jokių žingsnių Izraelio vyriausybė nedarys. Ir aš galiu pasakyti, kad tik tai viena šalis ES balsavo prieš palestiniečių statuso jungtinėse tautose pakeitimą. Tačiau tai nepakeitė visos ES pozicijos. Mes turėtume būtime, būti atidesni, kas vyksta okupuotose teritorijose. Arielio kokia nors aukštoji mokykla negali naudotis kokiomis nors privilegijomis, kurios kyla iš ES ir Izraelio bendradarbiajimo tyrimų srityje. Į tokius dalykus mes galime atsižvelgti, tai turi būti labai konkrečios priemonės ir aš tikiuosi, kad Izraelis laiku sugebės į tai atsižvelgti. Ačiū. Thank you, Mr. Galler. Are you ready to... Ačiū, pana Galerį. Ar atsakysite į klausimą, kurį jums noriu užduoti kolega? Uh, eh, Mr. Murphy, you have, Murphy. Pana Murphy, prašom. Ačiū. Ar galėčiau paklausti, ar jūs balsavote už tai, kad būtų sutvirtinti prekybos susitarimai, prekybos santykiai su Izraeliu? Ar už pakanka žodžių, ar reikia kažką faktiškai pagaliau padaryti? Dėl AKA aš nemanau, kad tai yra sustiprinimas, tai yra esamų dalykų pratesimas. Tai nėra pakelimas į kitą lygį. Todėl aš balsavau už. Aš sutinku, kad parlamentas nėra vykdomoji valdžia. Aš kreipiuosi į tarybą, komisiją ir valstybės narės, kad jos veiktų pagal tai, ką aš sakau, nustatyti indeksus, terminus, teikti konkrečius reikalavimus. Jeigu nieko neįvyktų, tuomet reikėtų reaguoti. Tikrai man nepatinka, kad dabartinė vyriausybė E, nemato savo šalies ateities tinkamoje perspektyvoje. Aš suprantu, kad tai yra griežtas pasisakymas, bet man labai gaila, kad taip turiu pasakyti. Köszönöm szépen a következő felszól. Labai ačiū. Toliau mano sąraše yra socialistų vardu pasisakysanti pana Ana Gomes. Taip. Gyvenviečių statyba vakarų krante yra neteisėta. Numatyta pastatyti naujus, 3000 naujų būstų ir taip blokuoti visą tą regioną. Tai yra provokacija Palestinai ir tai yra Izraelio pyro pergalė arba net pralaimėjimas. Kaip galima būtų tęsti taikos dėrybas? Tai yra vienintelis kelias, kuris gali užtikrinti saugumą tame regione. Reikia padėti sukurti palestiniečiams tokią valstybę, kuri veiktų, kuri būtų gyvybinga. ES privalo tiesiogiai sureaguoti į Izraelio neteisėtą okupacinę gyvenviečių statybos politiką. Izraelis privalo nutraukti tokius veiksmus. Taip pat turėtų būti, neturėtų, turėtų būti nutrauktas pajamų užšaldimas ir jos turi būti išmokėtos Palestinos autonomijai. Taip, mes negalime neikti faktų susijusių su šių valstybių egzistavimu. Visa tai, kas vyksta gazos ruožė, taip pat yra provokacijos, jos neprisideda prie Palestinos interesų gerinimo. Ta irgi reikia aiškiai pasakyti. Jeigu palestiniečiai tikisi turėti savo valstybę šalia Izraelio, tai turėtų taip irgi nesielgti. Dėkojame, sako pirmininkas, toliau liberalų vardu kalbės ponė Nats Eutebruk. Uh, Ministra, pirmininkė, komisarė, kolegos, kai pradėjome renktis įvairius projektus šios dienos rezoliucijai, mes nežinojame tarybos posėdžio išvadų, kadangi jis vyko pirmadienį. Nepaisant to, lyginant pradinius tekstus ir tarybos išvadų tekstus, pamatysime E, lygia gretes e, mūsų dokumentuose. Žinoma, mes visi apgailestaujame labai e, smarkiai dėl Izraelio vyriausybės pareiškimų, kad bus pastatyti 3 tūkstančiai namų ir toliau bus planuojamos teritorijos, o tai, jeigu bus įgyvendinta, iš esmės neįmanoma sukurti Palestinos valstybę e, vientisą. Mes apgrėstavome dėl tokio sprendimo, taip pat dėl sprendimo sulaikyti mokesčius. Abu šie sprendimai buvo padaryti po balsavimo Junktinių tautų generalinėje asamblėje. Atrodo, kad šiais pareiškimais Izraelio vyriausybė pakerta Mahmudo Abaso e, legitimumą ir rikošetu toks jo legitimumo pakirtimas gali tik sustiprinti Hamaso statusą, kas Izraelio požiūriu e, yra paradoksiškas požiūris. Mes e, džiaugiamės tarybos, ministrų tarybos išvadomis ir aš manau, kad vyriausiai galiotinė ir jos komanda suvaidino svarbu, nors ir diskretišką vaidmenį rengiant šias išvadas. Turime nepamiršti, kad šios išvados patvirtintos vienbalsiai visų 27 valstybių narių. O tai į tai a, turėtų a, atkreipti dėmesį ir a, analizuoti Izraelio vyriausybę, kaip ir balsavimą jungtinėse tautose. Svarbu, kaip sakė kolega Galeris, tik viena valstybė narė pasirinko Izraelio pusę, o kitos arba susilaikė arba balsavo už Palestiną. Jeigu Izraelio vyriausybė um, veiks, elgsis uh, ir toliau taip pat, ji bus visiškai izoliuota. Bus gaila, nes uh, sikimas uh, rasti vis, na, nuolatinį sprendimą bus vis sunkesnis. Ačiū. Toliau žaliųjų vardu pusantros minutės ponia Brantner. Ačiū pirmininkė. E, planai plėsti teritorijas yra gyvenvietės yra teisėtai ir politiškai neteisingas ir kelia grėsmę Palestinos valstybė ateityje. Tačiau turiu paminėti, kas vyko vakar iš ryto. Izraelio armija atakavo trijų Palestinos organizacijų biurus - Moterų sąjungos, Palestinos NVO tinklo ir Palestinos e, nevyriausybinio organizacijų asociacija. Daugelis, daugelį jų remia ES fondai. Ir aš manau, kad tai yra grėsmė savaime e, taikai regione, bet tai yra taip pat ir tarptautinės teisės pažeidimas. Junktinės valstijos plečia bendradarbiavimą su Izraeliu 60 konkrečių veiklų. Manau, kad tokių naujų bendradarbiavimų plėtimas turėtų būti užšaldytas kaip signalas Izraelio vyriausybei, kad ES nepritarė e, tarptautinių įsipareigojimų pažeidinėjimui. Aš noriu paprašyti, kad vyriausiai galiotinė atšauktų e, delegacijos vadovą iš Izraelio ir Tevalaivo ir pasiūsti signalą, kad ES žodžius remia veiksmais. ES aiškiau kalbėti ir imtis veiksmų dėl neteisėtų gyvenviečių. Tai nėra prieš izraeliečius nukreipta. Tai yra reakcija į dabartinės vyriausybės politiką. Ačiū. Köszönöm szépen. Most... Labai ačiū. O dabar konservatorių ir reformistų partijos vardu ponas Tanok. Mes e, e, noriu pasakyti tiems, kurie pritarė pasienos e, susierzinimui, kad e, sėkmė Junktinių tautų generalinė asamblėje e, E, yra neprimtinas Izraelio vyriausybė. Izraelio vyriausybė sako, kad dabar 1993 m. Oslo taikos sustarimas yra pažeidimas. Mano atrodo, kad Izraelio pastangos davė priešingų rezultatų. Mano frakcija nuolat pasisako prieš naujų gyvenviečių plėtimą. Jos trukdo ilgalaikiai taikai ir tvariam dviejų valstybių sprendimui. Pastarėjai Izraelio pranešimai prie to tikrai neprisideda. Bet vis tik aš norėčiau pasakyti Izraelio labui, kad E1 koridorius, apie kurį tiek daug yra kalbama, dar tik tai pradėtas planuoti ir nėra numatyta kol kas jokių konkrečių statybų ir darbų. Taip pat E, žinome, kad buvo paskelta, kad bus mokama tam tikroms bendrovėms, bet atrodo taip nebus. E, dėl sudarsios padėties dabar atsirado reali krizė ir mes prašome Palestino administra Palestinos administraciją ir Izraelį elgtis drąsiai ir grįžti prie dėrybų stalo, kad būtų rastas dviejų valstybių sprendimas. Labai ačiū. O dabar Europos laisvės ir demokratijos frakcijos vardu ponas Provera. Ačiū pirmininkė. Aš prisimenu, kad e, Oslo susitarimuose visi ginčytini klausimai, ypač susijusiai su gyvenvietėmis, turėjo būti suderinti, dėl jų buvo sutarta ir tą pasiekė susijusios šalis tiesioginėse dėrybose. E, pačios gyvenvietės nėra konflikto priežastis, nes e, išpoliai prieš Izraelį prasidėjo jau daugiau kaip prieš 50 metų, būtent toje zonoje, e, kur nebuvo jokių gyvenviečių Palestinos teritorijoje. Šiuo metu Palestinos administracijos atsisakymas ir Hamas teroristų ir daugumos arabų šalių atsisakymas pripažinti Izraelio teisėtą uh, E, teisę e, egzistuoti kaip e, hebrajų valstybė iš tiesų yra susijęs su legitimumo klausimu. Jeigu nebus išspręstas tas klausimas, ilgalaikės taikos niekada nebus. Kalbant apie teritorijas ir gyvenvietės, manau būtų įdomu suorganizuoti klausimą, pasikviesti ekspertų, juristų iš abiejų pusių, kad jie galėtų išaiškinti abiejų pusių pozicijas. Manau, kad reikia daugiau informacijos apie uh, kontekstą, apie istorinės, teisinės priežastis e, būtent šio konkretaus Izraelio ir Palestinos konflikto. Ačiū. O dabar e, e, GUE NGL vardu ponas Lioarik. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamoji ministrė. Palestinos administracija ir Mahmudas Abazas naudojasi tarptautinę teisę kaip, ir diplomatiją kaip savo darbo priemonėmis. Izraelio vyriausybė iš naujo nusprendė pasirinkti jėgą, smurtą ir tarptautinės teisės tyčinius pažeidimus. Mūsų institucijos, parlamentas, taryba ir Europos komisija daugiau nebegali toleruoti, kad viena vyriausybė taip elgesi. Val, tokia valstybė, su kuria mes turime asociacijos sutartį. Izraelis vienašališkai nusprendžia, nusprendžia prieš Junktinių tautų generalinės asamblėjos valią priimtą lapkričio 29 dieną, e, kad e, negali būti pripažinta Palestinos E, kaip stebėtojos e, vieta, pozicija. Taip pat buvo nuspręsta, kad palestiniečių eksporto įplaukos turėtų būti konfiskuotos ir e, atsisakė gražinti pagrobtas žemės. Mes žinome, kad toliau tęsiasi vadinamosios E1 zonos kolonizavimas. E, palestiniečių valstybės e, kūrimas yra trukdomas o priešingai balsavo Junktinių tautų generalinė asamblėja. Mes turėtume patvirtinti, e, kad e, gazos ruožas e, įeina į Palestiną. Izraelio valstybė yra kalta. Ji prieštarauja Ženevos konvencijai e, pasirašytai 1951 metais, kuriame yra pasakyta, kad e, kokios e, yra teisės į naują teritoriją naujas teritorijas. Aš skaičiau tą straipsnį. Galingas okupantas negali tęsti e, kit, savo paties gyventojų deportacijos. E, į teritorijas, e, kurias e, jis okupavo. Izraelis pasirašė tokį dokumentą ir jį turi laikytis prisimtų įsipareigojimų. Todėl Europos kairieji ir šiaurės šalių kairieji e, patys prieėmė savo rezoliuciją, kurie reiškia nepasitenkinimą teisingumo nebuvimu ir galios jėgos naudojimu. Dėkuoju. Ponas Peteringas. Pone tarybos pirmininkė, pone komisarė, mėly kolegos. Taika artimuosiuose rytuose yra labai reikšminga Europai, visam pasauliui ir kultūrų dialogui. Tai strateginis klausimas. Taika šiame regione turi būti mūsų politikos prioritetas. Izraelis turi teisę gyventi saug, saugiai ir Vokietijos federacinė respublika sako, kad Izraelio egzistavimas yra mūsų tos šio, mūsų valstybės politinis apsisprendimas. Tačiau to, todėl šiame kontekste mes nepritarėme tam, ką pasakė Abitinė šal, kad nereikia pripažinti Izraelio kaip valstybės. Tačiau kita vertus, Palestina turi lygiai tokią pačią teisę gyventi savo saugiai nustatytų sienų ribose. Ir šiame kontekste sprendimas pastatyti naujus 3000 būstų teritorijose, kurios nepriklauso Izraeliui, yra visiškai nelegalus. Tai yra pagrindžiama bausmės mintimi, esą Palestina neteisėtai išsireikalavo savo statuso paaukštinimo jungtinėse tautose. Bet jeigu Izraelis taip elgesi, keršydamas Palestinai, tai jis tokiu būdu priešinasi ir daugybės valstybių jungtinėse tautose sprendimui. Izraeliui ši politika net neš nieko gero. Mes esame Izraelio draugai ir savo draugams Izraelyje turime pasakyti, kokia yra tikroji tiesa. Draugystė tai nėra tai, kad mes visuomet pritarėme vieni kitiems. Draugai kaip tik turi pasakyti draugams, jeigu šie pasuka neteisingų kelių ir pasakyti tą labai aiškiai. Tarptautinė bendruomenė negali leisti, kad dviejų valstybių sprendimas užlugdytų naujų gyvenviečių statybą. Mes turime atmesti tokius žodžius, turime atmesti ir tai, kad Abbas ir <clears throat> Fajadas kaltinami neteisingais dalykais. Kas juos pažįsta? O aš pažįstu Abasą pats žino, kad tai žmonės, kurie tikrai siekia taikos. Ir aš dėkoju užsienio reikalų ministrai, kad jį pabrėžė Abaso vaidmenį Palestinai ir pripažina, pripažįsta jo reikšmę. Mes reikalaujame, kad susitaikytų Hamas ir Fatah. Tai yra labai svarbu dviejų valstybių sprendimui. Mes reikalaujame iš Izraelio ir iš Palestinos grįžti prie dėrybų stalo ir reikalaujame, kad žmogaus orumas būtų gerbiamas ir Palestinoje, ir Izraelyje. Mes teikia, manome, kad taika yra įmanoma. Ta rodo ir Nobelio taikos premija, kurią Europą gavo prieš keletą dienų. Ir aš manau, kad jeigu atsakingi asmenys imsis veiksmų Izraelio ir Palestinos klausimų, tai ir ten bus įmanoma įgyvendinti taiką ir tokią politiką mes turime remtis. Ačiū. Dėkojame, sako pirmininkas, toliau kalbės ponia Kostelo. Pusantros minutės pirmininkė, kai diskutavome apie situaciją Gazoje, praėjusį mėnesį buvo e, su palengvėjimu priimtas pranešimas apie paliaubas. Mes e, rėmėme e, Palestinos narystę jungtinėse tautose kaip stebėtojos ir po balsavimo buvo tikimasi, kad tai pastumės į priekį taikos darybas. Tačiau Izraelio vyriausybės sprendimas statyti naujus būstus nelegaliai yra nauja kliūtis taikai ir reikia tai pasmerkti. Šis planas visiškai sunaikins dviejų valstybių sprendimą, kurį rėmė ES ir tarptautinė bendruomenė. Taip pat mokesčių sulaikimas tiesiog pakerta Palestinos administraciją ir prezidento Abaso poziciją. Aišku, ko reikia. Reikia visiškai užšaldyti gyvenviečių plėtimą E, paliaubų sąlygos turi būti gyvendintos, blokada atšaukta. Taip pat reikia ir Palestinos vidaus susitaikymo, tačiau pirmiausia, svarbiausia, reikia atnaujinti Izraelio ir Palestinos darybas bei šanksnių sąlygų. Nors aš pritariu tarybos išvadams, ES valstybės narės turi būti pasirengusios žengti drąsius žingsnius. Turime būti matomi, stiprus, įgyvendinti esamus ES teisės aktus, laikytis tarptautinės teisės, kitaip aš bijau, kad mūsų gražų žodžiai bus tiesiog nustamti iš šonai. Kaip, tiesiog kaip, e, e, kaip žodžiai, e, rimtiems žodžiams reikia rimtų veiksmų. Atsipraš, ačiū. Jums kolega nori užduoti klausimą. Pone Sinkler, prašom. Ačiū, ponė pirminkė. Sveikinu kolegę pasakius šią kalbą. Ji labai griežta ir prasminga. Jūs kalbate apie taikos procesą. Ar nesutiksite, kad viena kliučių taikos procesų yra tai, kad e, Hamasas atsisako e, pripažinti Izraelio valstybę? jūs to nepaminėjote. Tai yra pirmasis žingsnis siekiant taikos ir dviejų valstybių sprendimo. Taigi aš kviečiu ją paraginti Hamasą pripažinti Izraelio valstybę. Ačiū, dėkoju kolegijai už klausimą. Visada remiau ES poziciją dėl Palestinos teisės į valstybingumą Taip pat ir Izraelis turi teisę gyventi saugiai ir laisvai e, savo teritorijoje. Kadangi aš e, raginu, kad Palestinos susitaikymo procesas tai atsižvelgtų ir aš manau, kad toks e, susitaikymas ir e, taikos darybų atnaujimas su Izraeliu e, būtų vienintelis geras sprendimas. Ačiū. Toliau. Pone Auken, vieną minutę. Er Dėkoju, pirmininkė. Šiandien svarbu pabrėžti tik tai vieną dalyką ir ypač pasakyti tą tarybai. Kažką reikia daryti. Šiame gerame pareiškime, jo trečiajame punkte yra parašyta toks dalykas. Reikia, reikia veikti atitinkamai ar veikti pagal aplinkybės. Taigi yra labai daug žodžių, tačiau nieko nevyksta, nieko nėra daroma. Tai, o ką mes matome? Matome, kad vyriausybė, Izraelio vyriausybė yra visiškai nusispjauti į tai, ką sako ES ar tai, tai ką jį daro. Užsienio reikalų ministrė pasakė, kad Izraelis lygina mūsų veiksmus su holokaustu atsiprašau, kritikuodami Hamas, žinoma, mes turime aiškiai pasakyti, kad mūsų partneriai peržengė visas įmanomas ribas. Tačiau vis dėlto holokaustas nėra tas žodis, kuris čia turėtų būti naudojamas. Taigi aš ne, neminėsiu dabar pavyzdžių, bet mes turime tikrai imtis veiksmų. Reikia galų gale palikti šitą žodinės kovos erdvę ir imtis veiksmų. To prašo visi mūsų draugai. Izraeliečiai kaip tik supranta, kad dabar dar galima kažką padaryti, o po kelių mėnesių galbūt jau bus per vėlų. Dėkojame. Toliau kalbės ponas Van Orden. Uh, Ačiū pirmininkė. Izraelio paskelbimas, aišku, buvo uh, labai nenaudingas, bet turbūt uh, nebuvo netikėtas po vienašalių veiksmų jungtinėse tautose iš Palestinos pusės. Aišku, kad tai buvo spjūvis Oslo susitarimo pusėn. Aš e, nepamenu, kad parlamentas būtų tai pasmerkęs. Mums daug nerima kelia tai, kad Izraelis turėjo imtis tokių veiksmų. Žinome, kad saugumo situacija ir e, rinkimų spaudimas verčia imtis veiksmų, apie kuriuos e, niekas negalvotų ramiais laikais ar e, statoma, kokios e, gyvenvietės ar ne, ko gero ne. Man rūpi tai, kad Izraelio pranešimas atitraukia dėmesį nuo tikrųjų problemų. E, Palestina yra susiskaldžiusi, Mahmudas Abbasas neturi balso gazoje ir nedalyvauja darybose. Yra klaustukas dėl to, kiek Hamasas įskarbęs į vakarų krantą ir e, ar nereikės dabar pradėti galvoti apie trijų valstybių sprendimą. E, dar reikia priminti ir Irano grėsmę. Baigdamas, e, norėčiau pakalbėti apie tai, ką galėtų ES galbūt teikti ten, kur turi svertus, realiai imtis veiksmų su prasniečiais. Mes jiems e, esame davę 5 milijardus. Įdomu, ką su tais milijardais jie padarė. E, turėtume grįžti prie pokalbių stalo ir su jais. Ačiū. Beveik dvi minutės kalbėjote, bet vis dar turite galimybę kalbėti, nes ponia Aukin nori užduoti Jums klausimą. Ar atsakysite? Pone Varordanai, netikiu savo ausimis, ar jūs sakote, kad šis parlamentas turi pasmerkti e, kreipimas į jungtinės tautas, ar mes neturėtume pasisakyti už tai, kad e, e, kad ta tarptautinė organizacija būtų smerkiama. Daug ką galime išgirsti šiame parlamente, ponia pirmininkė. Žinoma, žinoma šiuo atveju palestiniečių veiksmai buvo tyčia provokuojančio pobūdžio. Tai nebuvo naudinga, tai e, pažeidžia Oslo sustarimus. Reikia sustarimo darybų kelių. Kaipgi tai padeda? Reikia grįžti prie konferencijų stalo, prie konferencijos stalo. Reikia daryti spaudimo palestiniečiams, kad tai būtų daroma. Tai, ką girdime čia, E, tiesiog e, skatina imtis visai priešingų veiksmų. Toliau. Toliau kalbės ponia Anderson. Viena minutė. Izraelio vyriausybės sprendimas e, plėsti neteisėtas gyvenvietės yra spjūvis ir atsakas prasniečių žmonėms po sėkmės jungtinėse tautose. Ši agresija E, dėl ko vyriausybė nepaiso tarptautinės teisės, turi būti pasmerkta. Be to, yra Izraelio sarybės, vyriausybės sprendimas sulaikyti e, palestiniečių e, mokesčius tam, kad būtų pakirstos taikos dėrybos ir atsirastų pavojus trapiam stabilumui regione. Tik tai tikras sprendimas šiai kriziai gali būti paremtas abipusę pagarbą. ES ryšiai su Izraeliu turi remti sąlygą, kad jie laikytųsi tarptautinės humanitarinės teisės. Todėl aš kreipiuosi į tarybą ir komisiją, kad būtų sustabdytas bet koks santykių pakelimas į kitą lygį, e, kol e, nepagerės e, Izraelio vyriausybės pozicija. Ačiū. Toliau Marekas Siveč. Ja zgadzam się tak, nie podoba mi się osadnictwo na zachodnim brzegu nie podoba mi się jednostronna polityka Ačiū, aš sutinku, kad man nepatinka taip pat e, gyvenvietės vakarų krante, e, vienašaliai tieksmai, bet tai yra dalis visos politikos. Labai dažnai įmamasi e, vienašališkų veiksmų tiek Izraelio, tiek Palestinos. Tai yra konfrontacija. Izraelis naudoja savo turimas priemonės, nors jos ir ne visai teisėtos. Nuo to momento, kai iššaunama raketa, žmonės turi 30 sekundžių pasislėpti. Motina turi apsispręsti, kurios vaikus pasiimti, e, nes kitaip visi gali žūti nuo raketų. Taigi tie, kas smerkia gyvenvietės, turi atminti, kad e, konfliktas yra tarp dviejų pusių ir turime iš tikrųjų e, išsiaiškinti, ką reikia smerkti jeigu būtų dialogos, būtų pažanga. Šiandien dialogo nėra, nėra sąlygų dialogui, o priežastis yra ta, kad Izraelis yra už, už, na, užsipuolamas, pulinėjimas, o ir jo piliečiai žūsta. Ačiū toliau, ponia Monys. Dėkuoju, pirmininkė. Aš noriu pasveikinti tarybą už tokias drąsias išvadas susijusias su Izraelio sprendimu statyti gyvenvietės, kurio, kuris pažeidžia dviejų valstybių egzistavimo galimybę. Mes manome, kad tai yra Palestinos teritorinio neliečiamumo pažeidimai. 1300 beduinų yra išvaryti iš savo gyvenamųjų vietų, tarp jų yra ir moterų bei vaikų. tos gyvenvietės grėsia ir Europos infrastruktūros projektams, pavyzdžiui, Saulės energijos centrų statyba, kuriuos finansavo Europos Sąjunga. Jei galėtų tokiems projektams gyvenviečių statyba kenkia. Susitarimai tarp ES ir Izraelio turi būti visiškai aiškus ir turi pasakyti, kad jie negalioja tiems, toms sritims, kurios buvo okupuotos 1967 metais, tai yra vakarų krantui, Gazai ir rytų Jeruzaliai. Ponas Libermanas. Pone Libermanai, pasaulis Izraeliui nieko pikto nelinki ir nieko pikto mes nelinkime nei savo rezoliucijomis, nei tarybos išvadomis, tačiau ir Izraelis palestiniečių atžvilgių turi būti, turi elgtis garbingai. Ponas Lalakė. Pone pirminkė, kolegos, Izraelio paskelbimas, kad e, atsakydami į balsavimą jungtinėse tautose, jie plės gyvenvietės vakarų krante. Tai signalas, kad ji negerbė žmogaus teisų ir tarptautinės teisės. E, e, gyvenviečių statinimas reiškia, kad toliau pažinėjimas žmogaus teisė. Turime naujų planų A1 teritorijoje, kas galėtų atskirti okupuotą vakarų banką ir palestiniečius atskirti nuo Jeruzalės, taip e, panakinant jų viltis turėti vienalytę valstybę. Turime priminti, kad 49 Ženevos konvencijos straipsnis okupuočiai šaliai draudžia civilius gyventojus, savo civilius gyventojus perkelti į okupuotas teritorijas. Dėl to aš pritariu tarybos e, pareiškimui, e, paskelbtą praėjusį pirmadienį, pagal kurį visi ES sustarimai su Izraeliu turi aiškiai nurodyti jų netaikomumą okupuotoms e, teritorijoms nuo 67 metų, tai yra ir įskaitant Vakarų banką, rytų e, Jeruzalę ir Gazo sektorių. Köszönöm szépen. Ačiū. Toliau konferatį iš socialdemokratų. Dėkuoju, pirmininkė. Aš labai nustebau dėl šios diskusijos eigos. Mane šiek tiek stebino ir apskritai paskutiniu metu vykstančios diskusijos parlamente susijusios su, su Izraeliu ir Palestina. Mes visuomet siekėme taikos, visuomet gerbėme Izraelio valstybę, jos neliečiamumą, mes visuomet suprasdavome juos, kadangi jiems grėsė prievarta, kad jie nuolat, dėl to, kad jie nuolatos buvo puolami. Supratome, koks pavojus grėsia tos valstybės struktūrai ir jos piliečiams. Tačiau dabar, kai matom, kas vyksta, kuria linkme vystosi šių valstybių santykiai, tai suprantame, kad reikia imtis priemonių, reikia bent jau pasmerkti tas priemonės, kuriuo ėmėsi Izraelis pastaruoju metu. Nes tikrai prie taikos stiprinimo tai neprisideda. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį poniai Miranda. Obrigada, prezidente. Parabens a Palestina. Polo... Ačiū, pirmininkė sveikinu Palestiną įgavus naują statusą jungtinėse tautose. Izraelio pranešimai, kad jie plėsia gyvenvietės, yra tarptautinis šantažas. Izraelio gyvenvietės Palestinos teritorijoje yra neteisėtos ir nemoralios. Patikrinimo punktai, kontrolė sienų, sienos ir e, iškeltos, pastatytos atskirti Palestiną, visa tai yra e, žmonių terorizavimas vien tik tai saugumo vardan. Izraelis e, dar kartą perina visas ribas, viršė visas ribas. Ponas ir ponai, tai negali būti pasiteisinimas. Pasiteisinimas, kad tai yra saugumo vardan. Tai yra neatsakingi veiksmai. Ačiū. Köszönöm szépen. Most... Dėkuoju. Ponas Angurakis. Ačiū. Kai kurios valstybės balsavo prieš, kai kurios susilaikė Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje, kai buvo balsuojama dėl Palestinos naujojo statuso, neprisijungusios valstybės stebėtojo statuso patvirtinimo. Visiškai aišku iš to, kokios, kokie yra ES ketinimai, koks yra NATO požiūris į šį regioną. Dabar Izraelis vėl grės, grasinasi statysiantis naujas gyvenvietės ir ketina įkalti pleištą tarp rytų Jeruzalės ir vakarų kranto. Šitaip išreiškia, išreikšdamas savo požiūrį palestiniečių ir Palestinos valstybės atžvilgių. Tokiomis sąlygomis Palestinos valstybė su sienomis, kurios buvo atitiktų 67 metų sienas, neįmanoma. Izraelis turi pasitraukti iš okupuotų teritorijų. Ir palestiniečiai turi būti išlaisvinti. Jie taip pat turi būti ir garantuota, kad pabėgėliai galėtų laisvai keliauti. Dėkojame toliau Ivo Vai. Labai ačiū primeren čas niti primerno mesto za neke vrste osebno. Ačiū. Aš nemanau, kad dabar laikas e, kalbėti asmeniniais klausimais. Vis dėlto aš noriu pasakyti tokį dalyką. Aš pastaruoju metu keletą kartų lankiausi Izraelyje ir Aš visuomet sakydavau, kad noriu būti ir vienos, ir kitos pusės draugas. Aš noriu būti kažkas, kas galėtų būti kaip tarpininkas tarp šių dviejų konflikto šalių. Galbūt e, galėčiau tą gerą valią iš vienos ir iš kitos pusės pernešti abiems šalims. Tačiau dabar manau, kad labiausiai trūksta dialogo ir žmonių, geros valios žmonių bendravimo politikoje santykiai tarp žmonių, pilietinės visuomenės lygmenių vyksta, žmonės yra nuostabus ir jie tarpusavyje vienas kitą puikiai supranta. Jie gali sukurti tą pasaulį, kurį mus Osa prašė savo knygoje. Kad žydas ir palestinietis gali susėsti prie vieno stalo ir gerti kavą. Tai yra puikia perspektyva. Tačiau dabar, man atrodo, kad Izraelio politikos pagrindinis trūkumas yra tai, kad ji nenori nusileisti ir nenori perduoti valdžios vairo į rankas tų, kurie ateitį mato būtent taip. Čia mes kalbam juk ne tik apie rytojų, bet ir apie daugybę metų e, vėliau. Ačiū. Toliau ponas Landsbergis. Uh, Pirmininkė, sekant ne tik tragiškus įvykius, bet ir diskusijas, e, politikų diskusijas iš e, atstumo labai dažnai gana abstrakčias kur naudojamos formulės e, ir formuluotės, kurios man kelia nerima. Aš noriu e, paklausti, daug kalbama apie palestiniečius ir Palestinę, bet kokią Palestinę, apie kokią Palestiną kalbame ir kokius palestiniečius. E, bent jau geografiškai dabar yra dvi Palestinos ir dvi valdančios jėgos ar asmenybės, e, kai kurios iš jų yra legitimuotai atstovauja palestiniečius. O kas atstovauja palestinos pabėgėlius? Galbūt laikas susėsti prie stalo ir įvertinti, o ne žaisti žodžiais. Palestina yra pripažinta, Palestina tokia ir tokia. Kokia Palestina? Abaso ar Hamaso? Ar Hamaso Palestina pripažįsta Abasą kaip teisėtą prezidentą? Reikia uh, realioje šviesoje matyti visą šį uh, klausimą. Labai ačiū. Toliau panas Merfis. Ačiū ponė pirmininkė. Vyriausiai galiotinė mus informavo, kad ES signalas tarsi niekad nebuvo aiškus, bet e, kokį aišku signalą nori duoti dauguma esančių šiame parlamente ir taryba. Tik prieš du mėnesius šis parlamentas balsavo, kad priekybos santykiai su Izraeliu būtų pagerinti, o rytoj jau priimsim rezoliuciją, kurioje bus kritikuojami Izraelio veiksmai ženklas, man atrodo, kaip visada yra aiškus. Izraelio vyriausybei nesirūpinkit, mes tik žodžiais jūs kritikuojame, bet iš tiesų nieko nepadarysime. Taip nėra gerai, turėtų būti iš karto suspenduoti visi susitarimai tarp ES ir Izraelio. E, kai aplink Jeruzalę statomos naujos gyvenvietės yra bandoma realiai E, sunaikinti bet kokią galimybę, kad bus gyvybinga Palestinos valstybė ir sugriaunama bet kokia viltis turėti dviejų valstybių sprendimą. Imperializmo ir kapitalizmo taisyklė reikštų, kad palestiniečių egzistavimas kaip valstybės yra draudžiamas. E, atsiranda nauja intif, naujas karas prieš palestiniečių žmonės, yra kuriamos e, naujos izraeliečių gyvenvietės. Uh, Tik tai e, teisingas sprendimas galės būti rastas, kai bus įkurta socialistinė Palestina, apsukta socialistinio Izraelio. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasakyta šiandien jų labai daug, bet būkim sąžiningi. Nuo pat e, atsiradimo pradžios Izraelio valstybė susiduria su terorizmu ir karu. E, karu, kurio pats Izraelis nesinorėjo. Šiandien Hamasas ir, ir gazos ruožė ir Hezbollah e, šiaurėje e, velėsi į terorizmą. Tai nėra gerai palestiniečiams, tai yra blogai palestiniečiams, bet ką gali Izraelis daryti, jie gali tik reaguoti. Aš nemanau, kad papildomas gyvenvietės yra teisingas sprendimas ir teisinga reakcija. Bet e, ką mes turėtumėm daryti? Kaip Europos parlamentas turime Hamasui pasakyti, baikite šį terorizmą jau dabar, pripazinkite Izraelį, sėskite prie stalo kartu su Palestinos administracija, nutraukite terorizmą jau dabar. Ta turim pasakyti. Ačiū. Thank you very much. Köszönöm szépen. Labai, Labai ačiū. Du, nu, toliau pane Cavela. Praedre. <coughs> Dėkuoju, pirmininkė. Leiskite man jums visiems priminti, kad naujos Izraelio gyvenvietės nestatomos kažkokiose naujose zonose. Jos statomos arba bus statomos tose teritorijose, kurios, dėl kurių yra susitarta tarpininkaujant prezidentui Clintonui. Tai nėra nieko naujo ar kažkas neteisėto. Aš noriu priminti parlamentui, kad mes turėtume būti šiek tiek nuolaidesni Izraelio politinės reakcijos atžvelgiu. Izraelis nori priminti Palestinai, kad dialogas nevyksta kad, ir kad jį iš tikrųjų reikia tęsti. Taigi noriu mus visus įspėti, pamastyti ir pamastyti apie tai, kaip reikėtų spręsti Fatah ir Hamas santykių klausimą. Izraelis labai aiškiai sureagavo, jis norėjo siūsti signalą tam, kad reikia tęsti dialogą. Ačiū, sako pirmininkas ponas Migalskis. Dziękuję panie przewodniczący za tę możliwość wypowiedzi. Ja przyznam, że Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę pasisakyti ponas Merfis išeina, tačiau jis būtent mane išprovokavo štai ką pasakyti. Aš žinau, kad jis, jam rūpi labai Kazakstano klausimai. Aš e, suprantu, e, bet e, nepritariu jo ideologijai. Žinau, kad jūs dirbate su žmogaus teisų pažinimas Azijoje, Vidurių Azijoje. Kodėl jūs taip antiizraelietiškai nusiteikia tą reiškinį galima stebėti jau kurį laiką. Europa nusteikusi prieš Izraelį, prieš žydus savo kairiojoje pusėje. Kodėl visi vidurio e, rytų blogiai dalykai, e, dėl viso to suverčiama kaltė Izraeliui? Kairiųjų kritika yra e, žarstoma ne, ne vienodai, man atrodo. Ponas Brokas. Be mikrofono. Mane išprovokavo kairiųjų pastaba. Visiems aišku, kad reikia dviejų valstybių sprendimo pagal 967 metų sieną, sienas. Dėl to visi sutarė, mes norime padėti Izraeliui turėti saugią sieną, saugią valstybę ir sukurti gyvybingą Palestinos valstybę. Ir tam, kad tai galėtų vykti, turėtų būti sparčiai atnaujintos dėrybos ir Europa turėtų juose dalyvauti. Tačiau dabar reikalauti įkurti socialistinę Palestiną arba neatsižvelgti į tai, kad Hamas praeitą savaitę pareikalavo sunaikinti Izraelio valstybę. Tai jau to aš nesuprantu. Koks čia socializmas siekti sunaikinti tam tikras nacijas ar tam tikras tautas Baikit su savo komunistinėmis neapykantomis prieš visą tai, kas nėra socializmas. Aš, man atrodo, matau tame jūsų tokią nuolatinę politiką, kad jūs nuolatos tengiatės kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus tik tai tada, jeigu jie yra dešiniųjų valdomose valstybėse. Be... Dėl darbo tvarkos. Turi būti pasisakymas dėl darbo tvarkos. Pone Brokai ir kai kurie kiti čia esantieji, jūs uh, nebekontroliuojat patys savo emocijų, pamirštate uh, realybę, žiaurę realybę, su kuria kasdien susiduria palestiniečiai. Izraelis organizuoja uh, mirti nešančius iššūkius, palestiniečiai patiria genocidą. Tai yra e, kasdienybės faktas. Opozicija kalba aiškiai. Artimuosiuose rytuose abi valstybės, abi tautos gali išgyventi e, greta viena kitos kaip nepriklausomos valstybės. Baigime populistinę propagandą. Please finish. Mėlyjei kolegos, iki šiol diskusija buvo į temą ir, man atrodo, jau prieartėjome prie pabaigos. Dabar paprašysiu tarybos apibendrinti. išsakyti, sureaguoti išsakytą paramą ir kritiką. Think... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad užsienio reikalų tarybos išvados priimtos praėjusį pirmadienį yra labai aiškios, tvirtos ir e, nedviprasmiškos. Įvertinus jas kartu su 2012 m. gegužės mėnesį primtomis išvadomis, galime duoti labai aišku signalą visiems regiono veikėjams, atspindinti ES poziciją apie Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimą. Todėl dabar aš nebekartosiu, kokia yra ES pozicija, ji yra labai aiški ir ją galite rasti mano ką tik paminėtose išvadose. ES yra iš esmės suinteresuota remti taiką ir demokratiją visame regione. Ir e, mūsų strateginis prioritetas yra užbaigti tą užsitęsusi tragišką konfliktą, kuris ir toliau kels grėsmę taikai ir saugumui palei ES pietinę sieną jeigu tas konfliktas nebus sureguliuotas. Nebus tvarios taikos tol, kol palestiniečių siekiai e, turėti valstybę ir suverenumą e, nevirs realybę. O Izraelio siekis yra užtikrinti saugumą. Jis taip pat turi būti įgyvendintas per e, išsame išsamiamis darybomis pagrįsta taika, taikos sustarimą pagrįsta dviejų valstybių sprendimu. ES kartoja raginimą, pakartojo savo raginimą lapkričio 29 dieną ministrui pirmininkui Netanyahu ir prezidentui Abbas, kad būtų stengiamasi rasti Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimą. Uh, išsikeliant naujus tikslus. Anksčiau abi šalis yra išreiškusios norą pradėti tiesioginės dėrybas be iš ankstinių sąlygų. Mes raginame abi šalis taip ir elgtis. Dirbsime su abiem pusėmis. Junktinės Amerikos valstijos, e, taip pat ir per kvartetą ir kitos e, tarptautinės organizacijos atstovės regione padės siekiant to ilgalaikio sprendimo. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. All, all parliamentary... Praktiškai visos frakcijos pasiūlė pareiškimą, kurį rytoj priimsime balsuodami arba atmesime rytoj, o dabar jau diskusiją baigime, balsuosime rytoj 12 valandą. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas. Vėlgi, e, komisijos pirmininko pavaduotojas ir sąjungos vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo